Bien, eh, hemos recibido del Grupo Popular las siguientes modificaciones. Iš EPP frakcijos esu gavęs tokius pakeitimus paskirimus į parlamento komitetus. Peticijų komitetas, ponia Matsoni, pakeis ponia Gardinį. Transporto komitetas, ponia Deveirak, pakeis poną Rikė. Konservatorių ir reformatorių grupė pateikė tokius paskirimus į parlamento komitetus. Peticijų komitetas. Ponas Kaminski ir ponas Kakhelp. Aplinkos komitetas. Pone Českova regionų plėtros komitetas, ponas Helmer, pilietinių teisų komitetas, ponas Macmillan Scott, moterų reikalų komitetas, ponas Kirkhope, žmogaus teisų pakomitetis, ponas Deva ir saugumo ir gynybos pakomitetis, ponas Legutko. Kitas klausimas yra pasiūlymai paskirti parlamentarus į parlamento komitetus. Pakeitimų nepateikta. Taigi aš skelbiu, kad pirmininkų suėgos pasiūlymai yra patvirtinti.